Ponios ir ponai, ponia Moreti pareiškė, kad ji atsisako parlamentarės mandato nuo 2015 m. vasario antrosios dienos pagal mūsų e, darbo, stat, darbo tvarkos ir statuto ketvirtąjį straipsnį. Mes patvirtiname šį pareiškimą. Envi pateikė.